kad tikėjausi, jog jūs gausit geltonų rožių, o ne raudonų. Mane tai nustebino, aš tikiuosi, kad jūs paaiškinsit, kodėl. Liberalai, kiek suprantu, išgyvena krizę. Ponas Papastamkus nori dėl darbo tvarkos pasisakyti. E, aš norėčiau kreiptis į visus esančius parlamente. Dėl akivaizdžių priežasčių šiandien kalbame apie Kris Deivis pranešimą ir dėl jo balsuosime. Norėčiau, kad tas balsavimas būtų atidėtas vėlesniam laikui. Ar kas nors norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Ar kas nors norėtų pasakyti prieš, ponas Lainin? Ja, danke, Herr Präsident. Äh, ich spreche. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu prieš šią rezoliuciją, šį pasiūlymą. Turiu pasakyti, kad tai e, tarsi perkūnas iš gėdro dangaus, didelė staigmena e, iš EPP. Mes aplinkosaugos komitete atitinkamą pasiūlymą buvo parengę labai atidžiai, labai glaužiai bendradarbiavome su pramonės ir žemės ūkio komitetais, puikiai bendradarbiavome, viskas buvo labai išsamei aptarta ir aš manau, kad pramonės komitetas ir Europos komisija puikiai žino, ką reikia daryti dėl klimato kaitos, todėl aš siūlau, kad balsuotume šiandien. Da muss ich äh, Ponas Papastamkus. Pirmininkė, aš prašiau, kad balsavimas nebūtų atidėtas, bet būtų atkeltas į pradžią, kad balsavimo tvarka būtų pakeista. Pastamkos. Atrodo, ne taip mes jų supratome, bet pabandysime išsiaiškinti. Taigi, ponas Papastamkus nori, kad dėl pono Deivis pranešimo balsuotume pirmiausia. Kas būtų už tokį pasiūlymą? Kas sutinka, kad balsuotume pirmiausia už pono Deivis pranešimą? Kas prieš? Taigi, manau, kad dauguma pasisako už, to, pra, už balsavimą dėl šio pranešimo visų pirma. Ar norit, kad patikrintume elektroniškai? Dann stimmen wir jetzt den Davis Bericht als erstes. Tada pono Davis pranešimą pirmiausia pateiksiu balsavimui. Noriu susitvarkyti pirmiausia savo dokumentus. Taigi pradedame nuo Deivis pranešimo. Be abejo, periname prie ekonomikos, e, kurioje bus mažai išmetama teršalų. 27 pakeitimas, balsavimas varnių būdu, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas, pirma pastraipa, vardinis balsavimas dviem dalimis. Balsuojame dėl pirmos dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Pradinis pirminis tekstas, antra dalis, antras pastraipa pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis vardiniu būdu balsuojame elektroniškai, prašom. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečia dalis. Kas už? prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Kas už? Arba tiksliau, pirmininkas sako, visi balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirta dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirminio teksto šeštoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikę? Reikia patikrinti. Balsuojame. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 15 pastraipa. Pirmininkas atsiprašo. Antras šeštos pastraipos pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tikriname. Balsuojame. Antras pakeitimas. Ar visi balsavot? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 15 pastraipa, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17. Kas už prieš susilaikė priimta. 23 pastraipa, pirminis tekstas, kas už, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pirma dalis. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Vadinasi, pirminis tekstas su pakeitimais baigtas ir balsuojame dėl šešto pakeitimo vardiniu būdu. Ar visi balsavo? Vėlgi dar kartą klausiu, ar dėl šešto pakeitimo visi balsavote? Baigiu, uždarau balsavimą. Priimta. E, toliau atkrenta. Ir periname prie 24 pastraipos vardinių būdų. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau, septintas pakeitimas D. Vardiniu būdu balsuojame. Ar visi balsavo? Taip, balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Vardiniu būdu balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Toliau. Devintas pakeitimas vardiniu būdu. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 18 atkrenta 19 vardiniu būdu. Ar visi balsavo? Baigėme. Atmesta. Dešimtas vardiniu būdu. Pradedame. Ar baigėte? Baigiu balsavimą. Priimta. Pirminis tekstas 27 pastraipa. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Pirminis tekstas 28 pastraipa, pirma dalis, kas už, prieš. Susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. Manau, kad buvo akivaizdžiai atmesta. 31 pastraipa, pirminis tekstas. Trys dalys. Pirma dalis. Už prieš susilaikę. Tikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinkime. Gerai, kas už? Ne, tai yra, pirmininkas sako, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau originalioji dalis 42 pakeitimo. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, šiek tiek susimaišiau, kadangi yra e, pradinio 38 teksto pakeitimas. Taigi, kas už 38? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime. O pradinis tekstas 38 paragrafas pradame balsuoti. Baigiame. Jisai lieka. Čia buvo pradinis, pradinis tekstas. Taigi 42. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Ne, Kas už antrąją dalį? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis kas už? prieš susilaikę priimta. 45 paragrafas. Pirmiausia, 12 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę reikia patikrinti. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. E, kas už prieš susilaikė atmesta. Pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 20D pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas D. Vardinis balsavimas, kas pradedame balsuoti. Visi balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. 22 D. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimas. Jei 20, kas už prieš atmesta. 23 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Pradinis tekstas. Vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Einam prie pradinio teksto. Dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 79 paragrafas dviem dalim. Pirmas dalis, kas prie, už prieš susilaikė Priimta antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 83. O, pradinis tekstas pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Gerai, galima patikrinti. Antroji dalis 83 paragrafo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 paragrafas. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaikę priimta. Prašom, pradedame balsuoti. Antroji dalis dabar, 88 pakeitim, paragrafo. Prade, baigiame balsuoti. Priimta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pradinis tekstas, 94, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 96 pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Prašom. Gerai, tada laikysimės pradinio teksto. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau. Pradienis. Ne. 15 paragrafas už. Tai yra 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Jeigu neapkeliate rankos, nežinau, kai balsuojate. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pradinis tekstas. Pirmoji dalis kas už prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Pradinis 110 paragrafo tekstas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkim gerai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Jūs esate teisus. Toliau 115 paragrafas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Tai yra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Taip. Baigiame. Atmesta. Toliau. 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. E, konstatuojamoji dalis B. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Verdinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Taip. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. das alles zusammen zur abstimmung über diskriminierende websites und die reaktionen der regierungen darauf. Dabar balsuosime dėl diskriminacinių interneto svetainių. Mm, turime pasiūlymų dėl rezoliucijų. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė, priimta. M konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. E, dėl viso teksto kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar prezidento rinkimų Rusijoje rezultatai. Kas už, prieš susilaikė. Man atrodo, kad jūs paskelbėte streiką. Dar kartą prašau kelti rankas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. pasitikrinkime, bet kuriuo atveju geriau tai padaryti. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Pritarta. Gerai. Penktas pakeitimas. Yra pateiktas pakeitimas e, žodžiu. Jį pateikė ponas Salafranka. Kur yra ponas Salafranka? Pirmininkė kad galėtume pasiekti kaip galima platesnį sutarimą, manau, e, visas parlamentas turėtų paremti šią rezoliuciją. Taigi kartu su ponu Svoboda ir ponu Hofstad iš kitų frakcijų siūlau žodinį pakeitimą. Mes norime įrašyti žodžius stiprinimas ir įgyvendinimas įžangoje ir vietoj e, apgailestauja sakyti smerkia. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasakyti prieš? Ne. Taigi su šiuo pakeitimu žodžiu, kurį patikė ponas Salafranka, balsuojame už penktą pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Tai reiškia, kad kitas atkrenta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Aštuonioliktas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 19 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 atsimtas, 15 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuoti pradedame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 Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras atsiimtas, trečias. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas atsiimtas, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar rezoliucija dėl Kazakstano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kazakstano. Pana Jakonsari, turiu gerą naujieną. Rengiant rezoliuciją dėl Kazakstano, Kazakstano valdžios institucijos paleido politinės kalnės ponę Sokolovą ir šiandien buvo paleistas Igor Binjanski, vyr redaktorius. Labai ačiū ponė Jokonsari už gerą žinę. Vardinis balsavimas dabar dėl septinto pakeitimo, kas su... balsuojame, balsuoti baigiame, atmestas. Trečias punktas dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Priimtas. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintas kas už, prieš, susilaikė susilaikė atmestas. Pradinis dešimto tekstas trim dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė. Jeigu nekelsite rankų, man beliks tik spėlioti, kai balsuojate. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė. Pritarta. Trečia dalis, kas už, prieš susilaikė. Priimta. 12 punktas, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 punktas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar turėsime pasitikrinti dėl pirmo pakeitimo, ar balsavote, balsuoti baigėme. Pritarta. Du pakeitimai atkrenta, trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. Pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Kas, šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar pereiname prie balsavimo dėl, situac... dėl padėties Nigerijoje. Kas už, prieš, Rezoliucija patvirtinta. Dabar padėtis Baltarusijoje. Ponas Vigenin paprašė žodžio. Žodis jums. Vakar vyko išsamios diskusijos Europos parlamente ir mes pasiuntėme labai aišku signalą. Yra parengtas bendras e, pasiūlymas dėl rezoliucijos projekto, jis taip pat labai aiškus ir parlamentas yra vieningas. Vieningai sutarė dėl signalo, kurį norime pasiūsti Baltarusijos institucijoms, Baltarusijos visuomeniai ir Europos piliečiams. Tačiau aš norėčiau paprašyti atidėti balsavimą dėl šios rezoliucijos iki Bruselėje vykstančios mini plenarnės sesijos. To prašau dėl dviejų dalių dėl dviejų priežasčių - duoti laiko Baltarusijos institucijoms pagalvoti apie padėtį, kurioje atsidūrė. Ir antras priežastis norėtume e, turėti galimybę pakeisti šią rezoliuciją, atsižvelgdami į artimiausiomis dienomis vykstančius įvykius. Ačiū, ar kas nors norėtų pritarti tokiam pono Vigenin pasiūlymui. Gal kas nors norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Prašau. Ačiū, suprantu pono Vigenino argumentus Vakar vyko tikrai karštos diskusijos ir vakar ponas Lukašenko at, atsisakė suteikti malonę išpolių metro organizatoriams. Aš manau, kad mes turėtume pasitelkti diplomatinės priemonės, o ne agresiją. Ir tikiuosi, kad e, jau šiandien galima balsuoti dėl rezoliucijos, e, kad Lukašenka aiškiai žinotų, kad mūsų nuomonė vieninga. Gerai, balsuosime pagal 177 straipsnio taisyklę. Pasiūlymas perkelti balsavimą į kitą mini sesiją. Kas už pono Vigenin pasiūlymą. Prašau pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Taigi mes šį balsavimą atidedame iki Briuselėje vyksiančios mini plenarnės sesijos. Dabar e, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šeštojo vandens forumo. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar balsavote? Ponas Ferhofštatai, jūs taip pat balsuokite. Balsuoti baigiame pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas punktas, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas punktas, dvi dalis, kas už pirmą, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu, pradėm balsuoti, ar balsavote. Balsuoti baigiame atmestą dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Labai ačiū. Tikiuosi, kad saugiai gerai grįšite namo. Linkiu gero savaitgalio.